Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponės ir ponai, sveiki susirinkę į užimtumo socialinių reikalų komiteto posėdį. Sveiki sugrįžę. Aš e, kuriam laikui pavaduosiu ponę Nikolsonovą. Kol jis sugrįž, pradėsime nuo 17 darbo atvarkės klausimo. Europos ekonominės politikos koordinavimo užimtumo socialinių aspektų bei metinio ekonomikos augimo semestras 2020 metų. Pradėsiu nuo ponios Beatį. Jeigu yra salė, ne, atsiprašau, Klara, Klara Dobrev pirmoji kalbės. Prašau jums žodis. Kalbėsiu vengriškai, jeigu neprieštaraujate ir jeigu užsidėsite ausinės. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, kad e, reikia paminėti dvi esminės svarbos aplinkybės. Pirmiausia, <clears throat> atlyginimų e, padidinimas E, palyginimo situacija ir e, mažiausias pajamas turinčių asmenų situacija pagerėjo. Vienas iš šešių darbuotojų uždirba per mažai. E, ir tai yra ne tik visuomeninė neligybė, tačiau šis reiškinys neigiamai atsiliepia ne tik demokratijai, bet ir mūsų konkurencingumui. <clears throat> Praėjo tie laikai, kai mažus atlyginimus gaunantis e, žemos kvalifikacijos darbuotojai gali stumti ekonomikai į priekį tos visuomenės, e, kurios e, tokiais darbuotojais remiasi yra pasmerktos žlugti. Mes turime kalbėti apie naujoves dėgiančią Europoje, jeigu kalbame apie konkurencingumą didinimą. <clears throat> Kova su klimato kaita yra viena iš svarbiausių užduočių, tačiau vien politikai šios kovos nelaimės. Tikimės iš šimtų milijonų europiečių, kad jie pakeis savo kasdieninius gyvenimo įpročius, veiksmus. <clears throat> pakeis savo rengimosi, e, namų šildymo, kitokius įpročius Įmonės taip pat turės persiorientuoti, kai kurios darbo vietos išnyks ir jeigu paprasti žmonės mūsų iniciatyvų neparems, tai e, mūsų politiniai lozungai gali skambėti labai patraukliai, tačiau jų sėkmingai neįgyveninsime. Jeigu mums nepavyks per pernamį laikotarpį užtikrinti žmonėms tam tikrų gyvenimo sąlygų, tai mūsų užmai nueis per niek. Kalbėdami apie socialinę Europą, mes kalbame taip pat ir apie žaliojo kurso socialinius aspektus, apie tai, kad siekiame sukurti ekologiškesnį, žalesnį Europą. Todėl savo pranešime aš labiausiai pabrėšiu štai šios aspektus. Būtina atitinkamai reformuoti mokesčių ir e, subsidijų sistemą. ES valstybėse narėse nustatyti minimales bendras taisyklės, sustiprinti profsąjungas, reikia plačios apimties strategijos, kaip kovoti su skurdu, turime papildomą dėmesį skirti vaikų skurdui, turime susitelkti ties blogėjančiais <clears throat> mokymosi rezultatais e, švietimo įstaigose, kurie yra susiję taip pat su blogėjančia socialinė padėtimi, turime koncentruotis į švietimo reikalus ir kovą su skurdu. Tik tokiu būdu mūsų vaikai galės tinkamai vystytis. Mums reikia taip pat rimtos vaiko garantijų programos. Antra, Antras aspektas susijęs su moterų padėtimi darbo rinkoje, ją reikia gerinti, čia daug nuveikėme, tačiau pastangų nepakanka, susidurime su vis naujais iššūkiais šioje srityje. Jaunų moterų užimtumas, moterų, kurios nori sitvirtinti darbo rinkoje situacija ir problemos yra specifinės, susidurime tačiau ir su naujais iššūkiais. Tos moteris, kurios daug dėmesio skiria savo šeimos nariams, artimųjų priežiūrai, slaugimui, taip pat turi išlikti darbo rinkoje, nes jos sukaupė neįkainuojamos patirties. Turime atsižvelgti taip pat ir į, į jų situaciją, e, bei atitinkamai e, pakeisti socialinės rūpybos e, sistemas. Dar vienas pastebėjimas, artimiausiais metais ekonomika veikiausiai nesivystys taip greitai. Todėl labai svarbu, kad ES ir jos institucijos skirtų pakankamai dėmesio ekonomikos lėtėjimo padariniams, nepamirždama 2008-2009 metų krizės mes supratome ir pamatėme, kad negalime mažinti socialinių išmokų, pamatėme, kokį poveikį tokie žingsniai daro ir turi e, visuomenės e, situacijai ir ilgalaikiam konkurencingumui. Vertinant ekonominius, socialinius ir aplinkos sauginius aspektus, turime jiems skirti vienodai dėmesio, nesukursime konkurencingos, ekologiškos, tvarios, stiprios Europos be socialinės politikos, nesukurdami socialinės Europos. Būtent tai norėjau pabrėžti savo pranešime, pakeitimų teikimo terminas baigėsi sausio 28 dieną, pakeitimus galima teikti tik angliškai, nes laiko nebeliks jiems išversti. Kios, kad Europos parlamentas tokiu būdu pasiūs aišku signalą, kad reikia ne tik išlaikyti socialinę Europą, tačiau taip pat ją ir stiprinti. Ačiū. Labai ačiū už pranešimo projekto pristatymą. Dabar pradėsime pirmąjį keitimąsi nuomonėmis. Ir pirmieji tą padarys koordinatoriai. Pradėsime nuo pono Ratkės, prašau. Pone pirmininkė, pranešėja, labai ačiū už pristatytą pranešimą ir jūsų iki šiol nuveiktą atliktą darbą. Taip pat noriu padėkoti Jums už tą iš ankstinį intensyvų keitimąsi nuomonėmis su kai kuriais šešėliniais pranešėjais. Šią temą tai, ką išgirdau šiandien ir e, ką išgirdau ankstesniuose pokalbiuose, mm, leidžia man teikti, kad kryptis pasirinkta teisinga, dėl detalių dar galima ginčytis, tačiau tam ir e, skirti šešėlinių pranešėjų sustikimai, nekantriai laukiu bendro darbo ir linkiu jums sėkmės toliau rašant šį pranešimą. Pone Jungerijus žodis. Aš kalbėsiu trumpai, noriu padėkoti kolegai Klarai už pristatytą pranešimą ir įdėtas pastangas įrašant. Turint omenyje, kad e, tą prašymą projektą reikėjo parengti per kalėdinės atostogas, per kalėdinę pertrauką. Uh, labai trumpą laiką, taigi noriu tikrai pagirti už e, iki šiol atliktą darbą, neturiu rimtesnių pastabų dėl turinio, nors e, galbūt iki sausio 28 dienos mes dar pateiksime kelis pakeitimų pasiūlymus. Tačiau pristatysime juos diskusijose su šešėliais pranešėjais ir su pačia pranešėja. Tikiuosi, kad jos bus atsižvelgta. Ačiū, ponė Vidren. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, kuris, e, kurio pasirinkta kryptis tikrai tinkama. Mes norime palankiai vertinti e, komisijos siekius Europinį semestrą įtraukti taip pat ir socialinės teisės E, Europos komisija jau pristatė savo atitinkamą metinę strategiją, kuri parengta pakankamai sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis, todėl negalime ignoruoti socialinių aspektų. E, komisija mm, ekonomikos augimo strategiją sieja su ekonomikos žalinimu, taršos negalėsime sumažinti tik tai e, bendromis pastangomis. E, to lygiai ir uh, užtikrinami, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje. Parama uh, persiorientavimui, persikvalifikavimui čia yra būtina, tai būtina pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis ir finansavimu. Valstybės narės taip pat uh, privalo įgyveninti komisijos pasiūlymus ir rekomendacijas. Pagal Europos semestrą pirmininkė prašo kalbėtas kalbėti lėčiau. vykdant ekologinės permainas nepakaks e, kažkokio e, vienpusiškų priemonių, reikia kurti taip pat ir socialinę Europą. E, todėl skaitmenizavimo priemonių dėgymas turės pasiekmių darbo rinkai, atneš rimtų iššūkių Ir e, taip pat reikės kalbėti ir apie interneto platformų darbuotojų socialinės ir darbo teisės, nepaisant 20 metų ekonomikos augimo. E, tiksliau, nepaisant likščionio ekonomikos augimo 20 metais e, jis turėtų sulėtėti, todėl kyla didesnė skurdo grėsmė, ypač moterims. Ir ir grėsmė joms nugrimsti į socialinę atskirtį ir skurdą yra pakankamai didelė, todėl reikia kovoti su skurdu, pavyzdžiui, teikiant paramą jaunimo užimtumui per jaunimo garantijas bei pastelgti vaiko garantijas, kovoti su skurdu e, ir e, stiprinti galimybės jaunimui įsidarbinti turėtų būti mūsų svarbiausi prioritetai, todėl reikia numatyti atitinkamą finansavimą. Šių europinių fondų jau palankiai vertinu e, pirmą etapo konsultaciją su socialiniais partneriais e, dėl minimalaus Europos darbo užmokesčio nustatymo. O apibendrindama noriu priminti, kad komisijos e, vicepirmininkas E, yra pasakęs, kad ekonomika turi tarnauti žmonėms, todėl Europos socialinė politika, e, nepamirštant ekonominių ir klimato iššūkių, turėtų pirmiausiai būti nukreipta e, tarnyba žmonėms. Pane Langenžybin. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegijai Klarai Dobrev už darbą, Iš savo pusės komisija raginama pateikti dokumentą dėl minimalių pajamų, kaip minėjo kolegos, ir peržengti tą dėl lyčių neligybės atsiradusi užmokesčio atotrukį. Taip pat reikia įtraukti ir benamystės klausimą tam, kad e, valstybės narės parengtų benamių strate strategijas, kaip galima kovoti su šia problema, atsižvelgiant į tai, kokią informaciją pateiks nevyriausybinės organizacijos. Lygiai taip pat reikėtų spręsti ir būsto klausimus ir atitinkamai neįgaliesiems skirto būsto klausimus. Tai tie tokius pakeitimus mes ketiname teikti, dirbant su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Kolega Rail, dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėja. Jūs savo pranešime sakėte, kad žaliasis kursas atneš naują augimą ir gerovę, bet man atrodo, kad bus priešingai. Atsiranda vis daugiau nedarbo, naikinamos darbo vietos, mes kalbam apie plieno pramonę, apie, da, apie automobilių pramonę, kurioje netrukus Vokietijoje vien neteksime 10 tūkstančių darbo vietų. Anglis ir plienas yra šios sąjungos pagrindas. Jeigu medžiui nukerti jo šaknis, tai medis miršta. Ir Junktinė karalystė palieka sąjungą ne veltui. Pagalvokime apie tai. Benamystė dabar Europoje tiesiog splinta sprokstamų greičiu. Ir Suomijoje yra surastas konceptas, kaip išspręsti šią problemą. Tai galbūt būtų sprendimas visiems, bet pagalvokime apie tai, kodėl taip auga nuomos kainos. Vokietijoje jos išaugo per pastaruosius metus 50 procentų per pastaruosius keliarius metus. Ką Europa daro? Įvesta min, neigiamų palūkanų politika centrinio banko prie to ženkliai prisideda mažėja palūkanų normos, dėl to kyla nekilnojamo turto kainos ir atitinkamai nuomos kainos. Labai daug žmonių atvyksta į vakarų Europos šalis, iš rytų Europos, iš kitų šalių, kur jiems visiems dėtis, vėlgi reikia nuomotis būstą, tai dar labiau pučia būsto kainų burbolą. Tai yra problemos ir viena iš didžiausių problemų yra ES skolos. Dėkui. Toliau ponė Rafalska. Dėkoju, ponė, jums už visiškai aišku ir įtikinamą e, šio pranešimo pristatymą. Ne visada tai būna, todėl labai dėkoju. Taip, koordinavimo politika apima daug sričių. Turim socialinius klausimus, tai yra uh, benamystės, neįgaliųjų klausimai, kaip kolega iš Vokietijos ką tik minėjo, ypač būsto klausimas yra labai aktualus ir jaunimo, ir vaikų iš pažydžiamų grupių klausimas, nedarbas, darbo rinkos situacija. Valstybėse narėse yra iš tikrųjų labai nevienoda, nors darbo rinkos situacija apskritai Europoje dabar yra geresnė negu prieš keletą metų. Kai yra ekonomikos augimas, kai kuriuose valstybėse narėse neveda į socialinės investicijas, todėl reikia dėl to kelti klausimą. Kokios yra tos socialinės investicijos? Tai vaikų garantija, jaunimo garantija, minimalus darbo užmokestis, laukiam jau nekantriai tų sprendimų. Kol kas šita diskusija yra labai bendra, nekonkreti. Taip pat būtų labai svarbu, kad pranešime būtų įspėta ir labai svarbu, kad atsirado ta nuostata dėl to, kad būtų nemažinama socialinė, socialinis ramstis ir lėšos tam skirtos. Taip pat konkrečiai kalbu apie Europos socialinio fondo apimties mažinimą. Kolega iš Vokietijos minėjo, kad žalėsis kursas gali atnešti uh, daug neigiamų dalykų socialinių požiūrių, o Europa, ateities Europa, turi būti e, socialinė Europa visiems ir ji neturi galvoti tik apie naujas darbo vietas. Reikia iš tikrųjų susitelkti į, tas, e, į tos probleminius regionus, kuriuose iš tikrųjų išnyks darbo vietos dėl žaliojo kurso. Uh, Kol kas tokio masto transformacijos dar e, nesame turėję ir tai nebūtinai bus automatiškai teisingas pereimas prie naujos ekonomikos, bet reikia stengtis, kad jis būtų kuo lengvesnis. Nežinoma, mes negalim įsivaizduoti, kad visi sudėtingi Europos semestro klausimai atsispindės šitame dokumente, bet vis dėlto reikia labai daug dar patobulinti daugą. Ačiū. Galiausiai kalbės e, GUE vardu, kolegė Pereira, bet jos nėra. Taigi pirmasis e, pasisakymų raundas baigtas. A, ponas Koša. Pone Koša. Ponas Koša nori pasisakyti, prašau. Dėkoju. Europos parlamentas priima tokius pranešimus kasmet, nes ši tema parlamentui labai rūpi. Pakeitimų yra pakeit, pateikta ir dar bus turbūt pateikta nemažai. Pranešimas turi atspindėti parlamento poziciją ir man labai džiugu, kad jis yra svarstomas. Džiaugiuosi, kad kalbama apie tai, kokių socialinių iššūkių mums dar iškils ateityje puikiai suvokiu, kokia svarbi šita užduotis. Aš manau, kad mes sulauksime dar labai daug pakeitimų, bet aš norėčiau išskirti tris šio dokumento aspektus, kurie yra labai svarbus. Pirmasis - tai kompromiso dvasia, nes frakcijos tikrai tam tikrais klausimais labai nesutarė. visi, kurie teikia pakeitimus, nori sąžiningos ir socialios Europos sprendimų, kurie atsižvelgtų į ES piliečių socialinius interesus. Todėl valstybės narės negali pamiršti ir tarpusavio bendradarbiavimo. Sprendimai gali būti priimti tik tai kalbantis bendrai, tarintis. Ir aš pats ketinu pateikti tris pasiūlymus, į kuriuos tikiuosi bus atsižvelgta. Aš manau, kad Europos semestras yra Europos ekonomikos e, ir socialinės politikos geras instrumentas ir norėčiau įspėti, kad nereikėtų pernelyg išplėtoti šio instrumento apriepties, tai neturėtų būti jį įtraukiama dar ir dar ir dar daugiau temų. Tuo tarpu socialinio saugumo klausimams turi tekti prioritetas. Dar noriu pasisakyti apie mažiausią darbo užmokestį, minimalų darbo užmokestį. Mes e, klausėmės komisaro šio pasisakymo šiuo klausimu ir jis net pats netiki, kad tai yra sprendimas visai Europai. Yra valstybių narių, kuriuose netgi dar nėra įvesta garantuoto minimalaus atlyginimo. Luksemburgė jis yra 2200 eurų, o Bulgarijoje vos kiek per 200 eurų. Taigi šį, šį klausimą dar reikės nagrinėti labai rimtai. Mano galva sprendimas būtų siekimas įtraukti valstybės narės į, į kažkokią bendrą sistemą, reikėtų paraginti jas bendradarbiauti ir stengtis kažkaip sumažinti tuos didžiulius atotrukius. Kitas dalykas - sanglauda ir finansavimas. Netrukus prasidės labai daug svarbių projektų, bet reikia vengti tokios situacijos, kad tie projektai vieni kitiems imtų kenkti. Jeigu iš socialinio fondo bus paimtos lėšos kitiems projektams ar kitiems fondams, Tai yra labai pavojinga tendencija ir aš remiu pranešėjos poziciją, kurioje jis sako, kad nepritarė tokiems žingsniams kaip fondo lėšų perskirstimas ar apskritai socialinės politikos finansavimo mažinimas. Na, o šiaip, žinoma, mes turime ypatingai daug dėmesio skirti neįgaliųjų žmonių problemams, nes jiems reikia daugiau paramos. Dėkoju. Noriu priminti, kad pati pakeitimai bus teikiami sausio, iki sausio 28 dienos. Komitete mes balsuosime 20 vasario. Ar ponia Dobrev dar norėtų ką nors pridurti? Ne, aš norėčiau tik padėkoti Jums ir noriu pasakyti, kad džiaugiuosi būsimų mūsų bendradarbiavimo, tikiuosi, kad mums pavyks parengti stiprų ir sąžiningą pranešimą. Ačiū. Na, o dabar 18 darbo tvarkės klausimas. The, at, uh, Šis klausimas turėtų būti nagrinėjamas pusę ketvirtos, pusę keturių. Tikriausiai dar netėjo visi žmonės šiam klausimui. Turėsime palaukti. Bent jau komisijos turėsime palaukti ir pranešėjo irgi gerai būtų sulaukti. Gerai, palauksime. Yes, sorry everyone for waiting. We will cancel the. Mes e, išbrauksime kai kurios darbo tvarkės klausimus e, dabar, nes neverta laukti. Manau, kad galime dirbti efektyviau. E, tačiau šį kartą vis tik tai esame priversti palaukti Taigi dar palauksime kelias minutės.

Okay, dear colleagues, it looks like we are complete now. Kolegos, mes visi susirinkome. Ačiū, kad palaukėte. Dėkoju pranešėjui, kuris paskubėjo ir atvyko. Tai aš manau, kad reikia mūsų tą laiką, kuris yra nurodytas darbo tvarkėje, tiesiog uh, išbraukti, mes galime savo laiką naudoti daug efektyviau, tuos tų laikų nesilaikysime. 18 klausimas tai yra valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas. Ir aš dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu portugalų kalbą. Aš labai džiaugiuosi, kad man buvo patikėtas šis pranešimas. Ši tema yra susijusi su darbo teise bei su socialinė teise. Man atrodo, šios abi teisės šakos yra labai svarbios piliečiams. Šiuo metu Europa užimtumo bei socialinių teisų srityje netitinka piliečių lūkesčių. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad e, užimtumo plano bei socialinio progreso tikslai yra užfiksuoti sutartyse ir mes neturėtume jų pamiršti. Dabar taryba siūlo išlaikyti struktūrą sukurtą 2014 metais. Tai yra bendradarbiavimo valstybinių žimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas. PES vadinamasis tinklas arba VUT tinklas. Manau, kad mes turime palaikyti šią iniciatyvą, turi ir toliau būti keičiamas patirtimi per šią platformą. Valstybinės užimtumo tarnybos turi bendradarbiauti per šį tinklą. Na, mano pranešimas yra teigiamas labai. Aš čia netgi išvelgčiau vieną teigiamą e, dalyką. Tai, kad 21-27 e, metų CFP finansavimas čia numatytas. Taip pat džiaugiuosi, kad komisija kalba apie socialinių teisių ramstį, taip pat kalbama apie tūkstantmečio, tiksliau, tvarios plėtros tikslus, apie trečią ir ketvirtą sutarčių straipsnius. Mano vertinimu reikėtų čia pakeitimų, aš jų siūlau 16 siūlau patikslinti šiek tiek kai kuriuos teksto aspektus. Pirminėme komisijos pasiūlyme yra kalbama apie 2020 strategijos tikslus, reikėtų tai pakoreguoti. Taip pat čia kalbama apie visišką užimtumą ir socialinę pažangą. Aš jau tai paminėjau, kaip jau ir sakiau, trečiame ir devintajame straipsnėje apie tai kalbama. Toliau dabar pats tinklas, ketvirtasis straipsnis. Čia yra kalbama apie mokymus. Vienuoliktame pakeitime kalbama apie tą vadinamąjį bench learning. Toliau dar vienas pakeitimas susijęs su ilgalaikius bedarbius, 14 pakeitimas asmenys su negale, darbuotojais su negale, taip pat kova su nedarbu čia yra mano siūloma Taip pat e, reikia modernizuoti, reformuoti valstybinės užimtumo tarnybas, ko gero visi tam pritarė, būtina yra tai daryti. Reikia prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje, prie technologijų plėtros. Taip pat dar atkreipiu dėmesį į tai, kad Europos parlamentas mano, kad reikia apsaugoti pažeidžiamus darbuotojus dėl to, kad darbo rinka sparčiai kinta. Valstybinės užimtumo tarnybos turėtų būti reformuotos, e, valstybinės užimtumo tarnybos turi mokytis viena iš kitų, kad susidorotų su naujais iš, kylančiais iššūkiais. Be abipusio mokymosi, uh, valstybinės užimtumo tarnybos, jų tinklas turėtų e, realiai sugebėti išspręsti Europoje, Europos darbo rinkoje egzistuojančias problemas. Štai pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse egzistuoja didžiulis nedarbas. Šio tinklo tikslai turi būti labai griežtai nustatyti ir konkretus. Komisija taip pat siūlo septyneriems metams pratesti šio tinklo veiklą Aš manau, kad tai yra geras pasiūlymas. Na, galbūt net nuolatiniu šiuo, šis tinklas galėtų tapti. O septyniarių metų laikotarpis leidžia galbūt e, vertinimą geriau atlikti. Ir čia Europos parlamentas e, irgi politiškai gali savo stebėseną atlikti, gali stebėti šio tinklo veiklą. Aš e, Taip pat e, buvau susisiekęs su valstybiniu užimtumo tarnybo atstovais, jie mano, kad parlamente ir toliau reikėtų kalbėti šiuo klausimu. Manau, kad dar kiti kolegos e, pateiks ir savų pakeitimų tam, kad e, pranešimas būtų kaip įmanoma geresnis ir tam, kad tinkamai vertintume tą labai teigiamai vertinamą iniciatyvą valstybėse narėse. Dabar siūlau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Pone Skitelau, ačiū. Noriu padėkoti ponui Pizarro už darbą su šiuo e, pranešimu. Šis tinklas yra puikaus e, bendradarbiavimo tarp valstybių narių valstybinių užimtumo tarnybų pavyzdys. E, piliečiams visoje Europoje dabar padedama surasti darbo. Ir manau, kad e, šis tinklas e, puikiai parodo, kaip e, ji gali pridėtinės vertės įnešti savos. Tinklas e, stiprina valstybinių užimtumo tarnybų gebėjimus, veiksmingumą. Čia specialieji palginamieji rodikliai naudojami bei keitimasis gerąją praktiką. EPP frakcija norėtų kad būtų ir toliau tęsiamas ir stiprinamas bendradarbiavimas. Pačia, paties tinklo veiklą dar galima tobulinti, tačiau manau, kad per artimiausius metus didžiausias iššūkis bus kintanti darbo rinka. Darbo rinkoje atsiras pokyčių dėl skaitmeninimo, dėl robotų atsiradimo, dėl globalizacijos, reikės naujų įgūdžių žmonėms darbo rinkoje. Taryba e, kai kurias iš šių problemų aptarė, ponas Picaro taip pat. Na, o EPP norėtų štai ką pabrėžti. Pirmiausia, reikalingas profesinis, profesinis mokymas, ypač verslo aplinkoje. Taip pat skaitmeniniai įgūdžiai, paklausa ir pasiūla darbo rinkoje bei bendradarbiavimas su kitomis užimtumo tarnybomis. Na ir pabaigai pasakysiu, kad šis pranešimo projektas yra puikiai parengtas, nekantrai lauksiu galimybės toliau su jumis, ponia Picaro, dirbti ir su kitais šešėliniais pranešėjais taip pat. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Dabar žodis poniai Alieva Vali. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu bulgariškai. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Picaro. Norėčiau padėkoti ir kolegoms, dirbusiems šio klausimu. Pritarčiau kolegoms, kurie sako, kad valstybinės užimtumo tarnybos, jų tinklas e, padės modernizuoti nacionalinės tarnybas ir sustiprins Europos valdysenos tinklą. Pritariu pranešėjo pasiūlymui akcentuoti aktyvų bendradarbiavimą tarp šio tinklo ir socialinių partnerių. Taip pat e, pritarčiau būtinybei tobulinti karjeros patarėjų tarnybas teiksiu, patar, teiksime pakeitimą šiuo klausimu. Taip pat dar sakytume, kad reikia e, stipresnio bendradarbiavimo tarp valstybinių užimtumo tarnybų ir kitų socialinių užimtumo ir kitų valstybinių e, paslaugų teikimo paslu, tarnybų. Šio europinio tinklo darbas turi būti tęsiamas. Valstybinės, e, valstybinėms tarnyboms reikalinga pagalba reikalingą platformą rezultatams palyginti europiniu lygiu. Taip galima keistis gerąją praktiką, keisti žiniomis, mokymus vieni kitiems renkti. Aš manau, kad e, bendradarbiavimas valstybinių žimtumo tarnybų turi būti skatinamas, pavyzdžiui, panaudojant skaitmenės priemonės, e, kaip įmanoma aktyviau. Galima naudoti, pavyzdžiui, e, duomenų bazę, kurioje, kuri galėtų uh, E, padėti susisiekti, vien, surasti vieni kitiems e, darbuotoj, darbuotojams ir darbdaviams. Mums e, reikalingi stiprius gebėjimus turintis darbuotojai. Taip pat labai svarbu tinkamai sugebėti pamatuoti darbo rezultatus tų valstybinių užimtumo tarnybų. Reikia žiūrėti, ar valstybinės tarnybos dirba veiksmingai, ar naudingos visiems, ar čia atskirties ar diskriminacijos nėra. Aš vis dėlto dėl 14 pakeitimo pranešėjų nepritarčiau. Čia yra išvardintos pažeidžiamos visuomenės grupės, jaunimas, pavyzdžiui, pabėgėliai ar mažumos tautinės Keitimasis gerąją patirtimi yra labai svarbus, stiprinant Europos socialinį modelį, gerinant e, gyvenimo kokybės standartus ir ekonominį Europos vystimąsi skatinant. Pirmininkė, mėly kolegos, noriu padėkoti pranešėjui Pizarro, pasveikinti atlikus puikų darbą. Jis atsižvelgia į mūsų nuomonės. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad čia kalbama apie lyčių lygybę, apie orų darbą ir e, socialinius partnerius. Visam tam labai pritarčiau. Tai galima būtų netgi labiau akcentuoti. Mano frakcija siūlo toliau dirbti su šiuo pasiūlymu ir tris dalykus čia akcentuoti. Pirmiausia, norėtume, kad tinklas dirbtų nuolat, be kažkokios tai pabaigos datos Tai neturėtų būti dar viena nuolatinė institucija, ne, tiesiog tai e, turėtų būti mainų, informacijos mainų e, platforma. Taigi nereikia čia kažkokios tai nuolatinės struktūros, tačiau galėtų tai ta institucija dirbti be kažkokios tai galutinės galiojimo datos. Na ir dabar uh, dėl teikiamos pagalbos užimtumo tarnybose. Ji susijusi, pavyzdžiui, su skaitmeninėmis technologijomis, e, su skurdu tam tikrų visuomenės grupių, pavyzdžiui, jaunimo, ilgalaikių bedarbių, tų žmonių, kurie patiria socialinę atskirtį. Taigi visiems jiems reikia pagalbos Čia labai svarbi yra paslaugų kokybė, bei taip pat darbuotojų mokymas. Tie darbuotojai susiduria su tokiamis skirtingomis situacijomis, kad reikalingi nuolatiniai mokymai tam, kad tie darbuotojai žinotų, kaip dirbti tokiuose situacijose. Čia reikia ir technologinių žinių, ir kvalifikacijos atitinkamos tam, kad kaip įmanoma geresnė pagalba būtų suteikta. Taip pat dar norėtume, kad būtų kalbama apie ateities darbo vietas, pavyzdžiui, žaliasias darbo vietas, apie ateities darbo vietas. Mes manome, kad e, valstybinės užimtumo tarnybas reikėtų sieti su žaliuoju kursu. Čia reikėtų atsižvelgti į ateities tendencijas. E, teisinga ir socialinė transformacija turėtų būti ir atitinkamai teikiant geresnės, geresnės paslaugas ir paramą įsidarbinimo srityje. Pone Sambali. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms. Aš susipažinau su komisijos pasiūlymu ir pranešėjo pozicija. Aš už tai, kad valstybinės užimtumo tarnybos bendradarbiautų glaudžiau. Parlamento statistika rodo, kad e, tokia praktika labai naudinga, tokia priemonė labai naudinga. Pirmininkė nutraukia kalbėtoją ir paprašo jos kalbėti lėčiau. Iki 27 metų laiko dar daug. Reikalingos socialinės reformos. Štai pavyzdžiui, Italijoje valstybinės užimtumo tarnybos negauna reikalingos e, paramos. Reikia bandyti sieti paklausą ir pasiūlą darbo rinkos. Čia reikėtų taip pat panaudoti naujuosius e, socialinius fondus. Valstybinės užimtumo tarnybos turi turėti galimybę teiktis, keistis informaciją tarp valstybių narių, tam, kad pavyzdžiui e, geriau dirbančios tarnybos galėtų būti pavyzdžiui praščiau dirbančioms tarnyboms. Aš taip pat dar esu pateikusi ir pakeitimų. Dabar vietoj ponio Šidlo kalbės ponia Rafalska. Prašau. Ačiū, pan pirmininkė. Gerbiami ponios ir ponai, EKR frakcijos vardu noriu e, ryštingai pritarti pasiūlymui skandi bendrabiavimą tarp valstybių narių užimtumo tarnybų. Užimtumo tarnybų tinklo įsteigimas mūsų įsitikinimu pagerino bendrabiavimą tarp valstybių narių užimtumo srityje, e, taip pat e, leido joms mokytis e, vienoms iš kitų, remiantis palyginamaisiais rezultatais. Todėl manau, kad reikia pratesti septynerių metų laikotarpį iki 2027 metų gruodžio 31 dienos šio tinklo veiklą nes vienas iš svarbiausių jo teikiamų privalumų yra e, veiksmingumo skatinimas užimtumo srityje, taip pat e, e, vykdomas skatinamas veiklos vertinimas užimtumo tarnybų, viešai tyrimai ir organizuojamos um, Europinės darbdavių dienos renginiai, duomenų rengimas. Šis tinklas, šis tinklas tikrai sėkmingai e, remia valstybių narių užimtumo tarnybos ir tokiu būdu skatina europinį bendradarbiavimą, apie kurį kalbame. Noriu pabrėžti, kad e, šio tinklo įgyvendinamos iniciatyvos e, ir skirtos valstybių narių užimtumo tarnybų veiklos gerinimu. Kalbant apie pristatytus pakeitimus, daugumai jų pritarėme, nors e, kyla tam tikrų klausimų dėl atskirų nuostatų. Man e, tam tikrą nerimą kelia nuostatos susijusios su bendradarbiavimu su trečiųjų šalių atstovais. Žinoma, bendradarbiavimas visuomet sveikintas dalykas, nes dažniausiai turi teigiamą poveikio, tačiau e, vis tik tai manome, kad e, atitinkamus sprendimus dėl bendradarbiavimo su viešo, viešo žimtumo tarnybomis iš trečių šalių turi priimti atskiros valstybės narės savarankiškai ir mūsų vertinimu uh, E, nereikėtų šio bendarbiavimo reglamentuoti europinių lygmenių, taigi mes per nustatytą laikotarpį atitinkamus pakeitimus dėl šių nuostatų ketiname pateikti. Ačiū. Ačiū labai. Guo šešėlinio pranešėjo su mumis nėra. Pakeitimų teikimo terminas. Uh, E, numatytas pakeitimo tikimo terminas baigėsi e, sausio 23 dieną, balsuojama e, užimtumo komitete bus kovo 26 dieną, ar pranešės nori papildyti. Kelias pastabas turiu, reaguodamas į kolegų išsakytas mintis, ačiū už šias įdomias diskusijas. Neturėtume manyti, kad pesk tinklas pakeis užimtumo tarnybų veiklą. Kiekviena valstybė narė tą turi padaryti pačios valstybės narės. Mes čia tikrai jokių vadovavimų struktūrų <clears throat> nekūrėme. Mes čia tik siūloma, siūlome pokyčių skatinančią priemonę, kuri pasteisino per pastaruosius šešerius metus. Priemonė veiksminga, žmonės mokosi vieni iš kitų, remdamėsi tiek teigiamą, tiek neigiamą patirtimi. Kalbėjausi su daugeliu darbuotojų skiriuose valstybėse narėse ir jie tikrai patenkinti atliekamų darbų, siekiant spręsti tam tikras uh, problemas, pažiūrėjau, susijusias su migracijos procesais. Žinoma, dar yra galimybė teikti pakeitimus iki nustatyto termino pabaigos ir aš nekantriai laukiu, pamėginsiu parengti geresnę dokumento versiją. Dar kyla klausimas, ar norime pratesti šios sistemos veikimą septyneriems metams, ar norime padaryti tą neribotam laikotarpį. Manau, kad e, vis tik tai reikėtų pirmiausiai septyneriems metams pratesti šio tinklo veiklą, kad turėtume savo rankose tam tikrų svertų ir galėtume įtakoti vykstančius projektus, e, procesus, taip pat ir pesk tarnybų e, atstovams nuo to būtų geriau, nes e, jie jaustų susidomėjimą iš mūsų pusės ir e, manau, kad apie tai reikėtų taip pat dar galbūt padiskutuoti. Ačiū. Dabar išgirsime komisijos pristatymą trijų deleguotų teisės aktų. Pirmiausia, noriu padėkoti ponai Mirsi, kuris atvyko iš tolimojo Luksemburgo, kad aptartų su mumis šį klausimą. <clears throat> Manau, kad e, statistiniai rodikliai turbūt e, yra mūsų politinių sprendimų, kurie yra grindžiami e, faktais ir skaičiais pagrindas, ypač socialinės politikos ir tiek, kad kovotume su skurdu, tinkamiau panaudotume es fondų lėšus, identifikuotume mūsų politikos silpnasias stipras pusės, mums reikalingi duomenys. Taigi norėčiau dabar steigti Jums žodį, ponė Mersi, kad galėtume aptarti siūlomus deleguotus aktus dėl daugiamečių e, programų, e, dėl uh, uh, kintamųjų susijusių su darbo jėgos tyrimu, taip pat kintamųjų susijusių su žmonių pajamomis ir gyvenimo sąlygomis. Prašom žodis. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū suteiktą galimybę Jums pristatyti iki šiol atliktą darbą. Šią temą taip pat noriu padėkoti parlamentui ir pranešėjai, šešėliams pranešėjams už e, jų bendras komandinės pastangas tam, kad būtų priimtas šis sprendimas dėl pagrindų reglamento e, šių metų spalio mėnesį, kad būtų tai padaryta. Noriu trumpai dabar pristatyti tuos tris deleguotusius teisės aktus, nes jie glaužiai tarpusai susiję. Dėl panašių priežasčių jie atsirado. Pagrindinis reglamentas, kuris šiol buvo naudojamas, siekiant užtikrinti integruotų mm, Statistinių duomenų rinkimas socialinės politikos srityje buvo patvirtintas 2019 metais parlamente ir taryboje. Jis yra susijęs su svarbiausiu socialinės politikos statistinių duomenų rinkimu. Duomenys apriepia svarbiausius aspektus, su kuriais susidurime kiekvieną dieną, kur e, informacija, apie kurią skaitome žiniasklaidoje, tai yra užimtumo lygis, pajamos, sveikatos apsaugos situacija, švietimo situacija. Šio reglamento svarbiausias pagrindinis brožas susijęs su tuo, kad informacija renkama ne administraciniu būdu, o apklausinėjant namų ūkio atstovus ir atskirus individualius asmenys, tokiu būdu sukūriama e, vienalitiškesnė aplinka, e, atliekant atitinkamas apklausas susijusias su pajamomis, vartojimu, sveikatos apsauga, švietimo situacija e, informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose laiko naudojimu. Kodėl komisija pateikė pasiūlymą dėl šio naujo reglamento, galbūt vertėtų prisiminti ir priminti, kad mūsų minimos apklausos buvo e, rengiamos laipsniškai, kuomet atsirado tinkamas poreikis dešimtajame dešimtmetyje ir jos buvo pritaikytos prie tuometinės situacijos ir tuometinių poreikių, tačiau jas atliekant galima tik iš dalies sureaguoti į besikeičiančią padėtį dabar, ypatingas išvelgiant europinį. Europinio semestro kontekstą vis daugiau mes reikalavimų sulaukėme su, iš duomenų naudotojų, pavyzdžiui, socialinių teisų ramščio kontekste, <clears throat> kurio domenų suvestinė e, didžiąją dalimi sudaroma remiantis šio klausų domenimis ir e, naujieji komisijos politiniai prioritetai, e, kuriais siekiama, kad ekonomika tarnautų žmonėms sisteminiai vystimosi tikslai glaudžiai susijęs su socialinių lygmenių, taip pat įvairius socialinės politikos e, duomenų suvestinės, kurias komisija rengia. Pagrindinis tikslas yra integruoti duomenų rinkimą į rengiamus pasiūlymus, atsižvelgiant į e, poreikius čia į detalės nesigilinsiu ir tas integravimas, įtraukimas leidžia apriepti tas pačias žmonių grupės kategorijas, renkant duomenis. Kitaip tariant, mes mūsų daugiau neberiboja tam tikrų individų grupės, mes galime turėti ir gauti bendrus rezultatus, bendrą vertinimą, apriepianti visas socialinės kategorijas Galime taip pat lyginti duomenys su kitomis apklausomis, pavyzdžiui, apie pajamas ir darbo sąlygas, susijusius pajamomis ir darbo sąlygomis ir tai e, leis mums e, padidinti socialinės statistikos apriepti. E, ypač turint omenyje, kad ateitie mums reikės išlikti lankstiems ir sugebėti prisitaikyti prie būsimųjų besikeičiančių politikos reikalavimų. Užtikrinant atitinkamą mm, kontrolę respondentų atsakymų Šiuose trijose skaidrėse yra pristatomos visos sritis, kurios patenka į teisės, šių teisės aktų aprepti. Žinoma, jų necituos, tačiau noriu tik tai paminėti čia du aspektus komentuodamas. Pirmasis yra susijęs su tuo, kad čia kalbame apie atsinaujinančius, apie pačius naujausius aspektus susijusius su šiuo reglamentu. Pirmiausiai, šiose apklausose atliekamuose tyrimuose yra mm, užduodami klausimai susijęs su neįgalumu, taip pat siekiame gauti geresnius duomenys apie migrantus arba migrantų kilmės asmenys. Dar viena naujovė susijusi su tuo, kad e, rinksime duomenys apie vyresnio amžiaus e, lygotus asmenys, kuriems reikia slaugos, e, taip pat rinksime duomenys susijusius su benamystė, su tam tikrų privalumų ar trūkumų perdavimu e, iš kartos į kartą su mm, materialiniais trūkumais. Taip pat perinamų laikotarpių ruošiantis išeimui į pensiją, tai taip pat yra naujovė, gyvenimo kokybė, šeiminio profesinio gyvenimo suderinimas, paslaugų tiekimas, taip pat slaugimo paslaugų tiekimas yra naujovės, kurios minimos šiuose teisės aktuose. Dar vienas aspektas, kurį norėjau paminėti ir kuris susijęs su šiuo ilgu sąrašu, yra tai, kad statistinių duomenų E, žavesys yra susijęs su to, kad mes, e, kalbėdami, tarkime, apie neįgalumą, galime analizuoti e, neįgalumo situaciją ir neįgalių žmonių padėtį darbo rinkoje, išaiškindami, ar jie yra vienodai traktuojami. Taip pat galime pateikti palyginamą analizę susijusią su neįgalumo ir švietimo, neįgalumo ir pajamų neįgalumą ir kitų reiškinių tarpusio santykiais. <clears throat> Tas pats galioja migrantams, migrantų integraciją galima vertinti, migrantų padėti darbo rinkoje, migrantų padėti e, švietimo srityje, tas pats pasakytina apie atskirų lyčių atstovus, atskirų amžiaus grupių atstovus, tai yra galime e, savo vertinimuose, savo analizėje e, išskirti tam tikrus diskriminavimo elementus jeigu turėtume tokį tikslą. Pristatęs e, jums svarbiausią teisės aktą, dabar norėčiau pristatyti šią nedidukę piramidę, kurioje mes bandome atskirti duomenis, kuriuos renkame nuo jų rinkimo metodų. Duomenis, kuriuos renkame, e, apibrėžia pats reglamentas ir deleguotieji aktai. Po kelių minučių mes pristatysime tos e, e, kintamosius e, duomenys, o duomenų rinkimo metodika jau daugiausiai yra pristatoma įgyvendinamuose aktuose visi šie aspektai susiję su darbų planavimu ir e, kintamųjų rodiklių skaičiu, skaičiumi. Vienas iš pavadinimų, pavyzdžiui, yra e, susijęs su pajamomis ir gyvenimo sąlygomis ir komisija čia patvirtinusi tuo pačiu metu lygiai grečiai penkis e, techninius įgyvendinamosius aktus, kuriuose yra nustatyti e, ataskaitų teikimo principai, techniniai elementai, minimi e, techninės detalės susijusios su darbo jėga <clears throat> ir kitos sąlygos deleguotasis aktas dėl e, daugia mečio einamojo planavimo grindžiamas keturiais ketvirtuoju pagrindų reglamento e, straipsnių. Ir e, e, šios nuostos bus taikomas per timiausius aštuonerius metus tam, kad būtų užtikrinamas duomenų surinkimo lankstumas. Ir bendrai, kad būtų užtikrinamas lankstumas šioje srityje pasitelkiant atitinkamus duomenų surinkimo lankstumus modulius, kurių nereiks iš naujo e, peržiūrinėti kiekvienais metais. O tai reiškia, kad kiekvienais metais e, nebus kiekvienais metais tie patys klausimai sistemingai užduodami tam, kad būtų paliekama pakankamai erdvės ir laiko uh, pritaikyti naudojimo modulių tam tikrą rotaciją. Tokiu būdu duomenų naudotojai galės susidaryti bendrąjį vaizdą apie bendrą situaciją ir e, žinos, kokios statistinės informacijos kada galima tikėtis. Tokiu būdu e, mūsų duomenų naudotojai, nacionalinės statistikos tarnybos ir Eurostatas galės iš anksto prognozuoti e, laukiančią duomenų surinkimo, laukiančios duomenų surinkimo naštos apimtis. Mes taip pat norime pabrėžti, kad e, pagal šio reglamento nuostatas mes galime peržiūrėti reguliariai daugiametį kintamą planavimą tam, kad e, pritaikytume E, naudojamus modulius prie naujai atsirandančių temų. Antrasis deleguotasis aktas, kuris yra jums pateiktas, yra susijęs su e, darbo jėgos kintamaisiais ir grindžiamas e, šešto straipsnio nuostatomis. Čia mums šiek tiek pritruko laiko. E, šiuo metu mes pasiūlėme į šį deleguotą aktą įtraukti svarbiausias su darbo jėga susijusias e, sritis e, ir siūloma modulį, kuris bus 21 metais pradėmas naudoti ir aprieš, aprieps taip pat migrantus, o po to šių metų pabaigoje dar 22 metais mm, e, tiksliau bus e, teikiamas kitas deleguotas aktas dėl darbo įgūdžių. Parengti šį pasiūlymą dėl deleguoto e, akto mes ketiname iki šių metų pabaigos ir Taip pat 23 metais pateiksime pasiūlymą dėl deleguoto akto susijusio su pensijomis ir dalyvavimu darbo rinkoje. Kalbant apie trečią deleguotąjį aktą, jis yra susijęs su kintamaisiais, susijusiais e, e, su kintamaisiais ir pavadinimais e, pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimų srityje. Čia taip pat remosi šešto straipsnio nuostatomis. E, moduliai pradės veikti 21 metais. Jie yra skirti pirmiausiai vaikams, jų sveikatai, jų e, turtiniai, socialiniai padėčiai ir e, šeiminiai padėčiai sujungtose šeimose, mišriose e, šeimose iki šių metų pabaigos teikiamas pasiūlymas dėl voto teisės akto, kuris 2022-aisiais e, įsigalios ir aprieps e, sveikatos e, priežiūros ir socialinės sritis. Šiais metais mes gavome du deleguotus aktus, viename iš jų kalbama arba teikimi pasiūlymai dėl švietimo, mokymosi visą gyvenimą, dėl suaugusiųjų švietimo klausos, kuri bus atliekama 22 metais ir dar vienas deleguotas aktas yra susijęs su informacinių kompiuterinių technologijų naudojimu namų ūkiuose, kuris bus įgyvenimas 21 metais. Turėtumėte šio reglamento projektą gauti šių metų birželio mėnesį. Tokia buvo mano trumpa įžanga, ačiū uždėmesi. Oh, Dėkuoju. Ar turite kokį nors pastabų ar klausimų? Pone Andžels, prašau. Dėkuoju, ponė Mesif, už prezentaciją. Labai džiaugiuosi, kad pateikėte informaciją apie duomenis dėl neįgaliųjų ir neįgalumo. Tai yra dar, dar, darbuotojų apžvalgoje šie duomenys buvo rinkti. Labai svarbu, kad būtų nustatyti tie barjerai, tos kliūtis, su kuriomis susituria neįgalėjai darbo rinkoje. Noriu priminti, kad tai buvo ir parlamento pasiekimas dėrybose. Mes siekėme tokių duomenų, norėjome, kad šie duomenys būtų renkami, visos, renkami visose statistinėse apžvalgose. Uh, E, jungtinės tautos 17 e, metais kaip tik vertino, kaip ES vertina neįgaliųjų teisų konvenciją ir mus kritikavo už tai, kad situacija yra nepakankamai stebima, kad duomenys nerenkami ir panašiai. Taigi čia labai gerai, kad jūs dabar įtraukėte šios duomenys. Na, o aš norėčiau Eurostatui teikti, pateikti tokį pasiūlymą ateityje įtraukti ir minimalų sveikatos modelį iš trijų kriterijų į visas apžvalgas. Rostatas ketina taikyti tik tai du kintamuosius, o mes siūlome tris. Bendras mano, bendra mano pastaba būtų tokia. Statistikos dėl darbuotojų, kurie dirba darbo platformose, taip pat nėra. Komisaras Šmit uh, norėtų imtis šios problemos e, dėl darbuotojų dirbančių per platformas, todėl labai svarbu būtų gauti atitinkamą statistinę informaciją šiais klausimais ir kad ta informacija ateitų kuo greičiau, to reikia dabar, o ne po keliarių metų. Šitas klausimas kaip tik dabar turi būti sprendžiamas, mes norime jo imtis kiek įmanoma sparčiau, taigi aš norėčiau paklausti, kaip, ima, kaip jūs esate numatę surinkti šios duomenys apie darbuotojus dirbančius platformose. Ačiū. Dar būtų klausimų? E, aš pati tada norėčiau pasakyti keletą pastabų. Jūsų nepaprastai įdomi buvo prezentacija apie visas apžvalgas, apie visas, visus tyrimus ir renkamus duomenis. Ir e, šis iš tikrųjų tai labai susijęs su mūsų darbo prioritetais ir su mūsų problemomis, kai kalbam apie užimtumą, apie socialinės politikas ar socialinės politikos rytis. Ir manau, kad e, pagrindų reglamentas suteikia būdų sukurti naujas metodologijas, rinkti duomenys iš, tos, iš tų sričių, kurios yra svarbiausios, kalbėti apie pažydžiamiausias visuomenės grupės, kai kalbama apie statistinius duomenis, e, neapsiriboti vien tik tai e, tokiamis plačiomis apžvalgomis, kalbėti apie regioninius. E, regioninės problemas, apie atskirus, e, atskiras sritis ar zonas, kur tam tikra problema yra specifiška. Tai leistų mums ir fondų paskirstimą daryti, padaryti teisingesnį ir efektyvesnį. Norėčiau paklausti, ar jūs renkate duometis, duomenys tiesiai iš namų ūkių, ar remiatės vyriausybių jums teikiamais duomenimis apie namų ūkių duomenis. Uh, nes kartais vyriausybių teikiama statistika netrodo labai patikima, tai jeigu jūs tiesiogiai remiatės duomenimis iš namų, ūkių, iš žmonių, tai tada jūsų statistika turėtų būti daug patikimesnė. Jūs minėjote ir 26 metų ad hoc modulį, apie kurį dar reikėtų kalbėti ir mes, mes turėsim čia irgi ką pasakyti dėl platformos dirbančių darbuotojų, jų teisių ir socialinių garantijų jiems, bet to mes norėtumėm dar e, paklausti ir dėl duomenų apie susijusius su skaitmeninimu ir skaitmenizacija darbo rinkoje. Tai būtų tikrai labai naudinga mums. Taigi dėkoju ir dabar noriu suteikti galimybę atsakyti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū kad paminėjote NATS ir regioninę dimensiją, regioninį lygmenį. Mes tikrai pasiekėme gana didelės teritorinės įvairovės, kalbant apie pajamas ir kitus faktorius. Ir aš manau, kad tikrai net jau dabar galime pateikti informaciją, kuri daug geriau atspindi realų piliečių gyvenimą. Uh, Ačiū Jums taip pat ir už pasitikėjimą, kurį išsakėte mūsų, mūsų duomenų atžvilgių. Sakėte, kad jie yra patikimi. Mes tikrai stengiamės, kad jie tokie būtų. Mes esam teisiškai nepriklausomi ir mes stengiamės tokiais ir išlikti. Norime, kad mūsų informacija remtųsi realiu, realiu gyvenimu, realiais faktais. Ką galiu pasakyti apie neįgaliuosius? ir neįgalumą. Manau, kad tai didžiulis pasisekimas, didelės sėkmė. Ir parlamentas iš ties gali savo šį nuopelną priskirti, kad įtraukė tą neįgalumo aspektą į darbo jėgos duomenis kad dabar kalbam apie žmonės, kurie turi negalę ir jų problemas. Bet mes turim ne tik tai informacijos apie neįgalumą, mes apskritai turime daugiau informacijos apie įvairias e, darbo rinkos dimensijas, susijus, tiek, kiek tai susijęs su sveikata, su švietimu, su gyvenimo sąlygomis, su pajamomis ir panašiai. Dabar kalbant apie kiekį informacijos ir laikus, per kurį mes galime suteikti tą informaciją, na, mes, jūs minėjote du kintamuosius ir tris kintamuosius, na, mes nežinome, kiek įmanoma, kiek kol kas dar nežinome, ar bus įmanoma įtraukti visus tos tris kintamuosius, bet minimalusis tas sveikatos modulis yra tam tikras. Yra tam tikras blokas ir yra prasmė tą bloką tokį išlaikyti. Bet be jokios abejonės jūs atkreipėte dėmesį į svarbų klausimą ką galiu pasakyti apie darbo platformose dirbančius asmenis. Taip mums irgi yra labai svarbu, tačiau čia yra tokia problema. Na, arba ne, ne problema, kaip pažiūrėsi. Visų pirma, mums reikia atlikti poveikio e, vertinimo studiją, galimybių studiją, reikia pasižiūrėti, kaip mes galim identifikuoti tas platformas ir aptikti juose tos darbuotojus, kokiu duomenų ten galime apskritai tikėtis. Ir ta galimybių studija pirmiausia turėtų būti atlikta, tai kad iki 22 metų tam, kad mes galėtume rinkti duomenis, na, nesiremdami dabartiniais teisės aktais, na, tarsi turėdami tik tai tokius ne, neoficialius susitarimus. Kiek žinau, valstybės narės iš tikrųjų yra susirūpinę dėl tos internetiniuose platformose plėtojamos ekonomikos formų ir jos visos e, bus suinteresuotos tame dalyvauti, taigi Aš manau, kad mums šitą pavyks pasiekti. Mes dirbame ir šios galimybių studijos klausimų ir, visam, ir rengiame ir daugiau tokių galimybių studijų. Eurostatas šiuo klausimu netgi rengs specialią statistikos konferenciją tam, kad būtų galima gerai susipažinti su situacija, e, pažiūrėti į tą situaciją, į tą situaciją iš statistinės perspektyvos ir žinoma, jūs esate maloniai kviečiami toje konferencijoje dalyvauti ir pasiklausyti. Taip, ponė Rafalska dar norėtų jums užduoti klausimą. Prašau, ponė. Dėkoju Jums už pristatymą, ponė, ir norėčiau padėkoti Jums už informaciją, kurią mums čia pateikėte. Norėčiau pakalbėti apie konsultacijų procesą. Ar dėl tų deleguotų aktų buvo kalbama apie buvo kalbama su ekspertais iš šalių, su tais, kurie atsako už valstybių narių statistiką. Ar jūs išsamei tai aptarėte, ar ėmėtės kokiu nors žingsniu Jūs minėjote ir naujas temas, pažiūrėjau, migracijos temą, užim, e, būsto klausimą, neįgaliuosius ir kitus. Tos naujos rytis iš tikrųjų labai sunkiai yra apriepiamos statistiniais metodais. Jūs sakėt, kad gana sunku suskaičiuoti, sakykime, benamių e, skaičius ir kiti skaičiai yra sunkiai apčiuopiami. Aš galiu pasakyti, kad kas du metus Lenkijoje neįgalieji tiesiog fiziškai suskaičiuojami ir todėl mūsų duomenys yra gana tikslus. Aš norėčiau jūsų to paklausti, kaip jūs ketinate rinkti tuos duomenys, kuo jūs remsitės. Kitas rytis, kuri yra taip pat nemažiau sudėtinga, yra aprūpinimas ir paslaugos, aprūpinimo paslaugos, kurios yra atliekamos šeimos viduje, šeimos narių. Kaip jūs ketinate tai apčiuopti? Taip pat ir migracija. Migracijos klausimas irgi labai aktualus. Socialinė politika turi labai daug įvairių aspektų ir mums reikia atsakymų į klausimus. Šiandien, kai skaitmeninimas jau yra tiek pažengęs, Aš manau, kad duomenys galima būtų surinkti greičiau negu tai buvo daroma praeitįje. O man susidaro įspūdis, kad to, to greičio vis mes dar esame nepasiekę. Ir tikrai yra didelis, laiko prasme yra didelis atotrukis tarp realybės ir duomenų. Ačiū. Thank you. <clears throat> Thank you for these questions. Dėkoju už šitos klausimus, kuriuos uždavėte. Ką galiu pasakyti apie tas paslaugas, kurios šeimoje yra teikiamos vienų šeimos narių kitiems, nes, sakysim, jaunesnė karta prižiūri vyresniuosius ir atvirkščiai jaunesnioji karta, tai vyresnioji karta jaunesnius augančius šeimos narius. Mes turim tam tikrus modelius susijusius su rūpyba senais žmonių priežiūra ir slauga ir senų žmonių ir vaikų priežiūra. Kai kuriuose valstybėse šis dalykas yra daug intensyvesnis ir tas reiškinys yra daug labiau paplitęs, tai nėra taip smarkiai institucionalizuotas rytis kaip kitose valstybėse ir mes tikrai tuos faktorius atsižvelgiame. ką galėčiau pasakyti apie nacionalinių duomenų reprezentatyvumą. Na, mes statistikoje paprastai siūlome kažkokį reglamentą, sprendžia taryba ir parlamentas ir valstybės narės gali naudotis tais duomenimis ar duomenų rinkiniais. Žinoma, kad tuos duomenys mes renkame ir juos rengiame susitarę su valstybėmis namerėmis ir remiamės informaciją, kurią gauname iš tų valstybių narių. Ką galiu pasakyti apie benamystę? Taip, čia tikrai sudėtingas klausimas. Mes puikiai suvokiame, kaip sunku jį spręsti ir mes mėginame savo instrumentais, kuriuos turime dabar, ieškoti sprendimų. Mes tiesiog užduodame e, klausimus asmenims, kurie patenka į tos e, apklausos apriepti. Patys benamiai labai dažnai nėra apklausiami dėl to, kad jie yra sunkiai pasiekiami reikia specialių tyrimų tam, kad mes galėtume prie jų prieiti, juos pasiekti. Žinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikri e, skaičiavimai, yra tam tikra statistika vykdoma ir tie žmonės yra kažkuria prasme suskaičiuojami. Uh, bet aš noriu pasakyti, kad metodai e, yra labai skirtingi, jeigu mes kalbam apie apklausas, apie tokias e, turinio apžvalgas ir jeigu kalbam tik apie skaičiavimus. Mes kalbam, mes pavyzdžiui stengiamės gauti iš e, labdaros organizacijų kažkokius sąrašus ir dirbame su jais, bet e, benamystės problema nebūtinai, yra, apsiribo, nebūtinai apsiriboja vien tik tai žmonėmis, kurie gyvena gatvėje. Yra stogo virš galvos neturinčių ar namų neturinčių asmenų, kurie laikinai gyvena pas draugus, kurios priima kiti šeimos nariai, kurie gyvena kažkokiose institucijose ir panašiai mums reikia apriepti ir juos savo statistikoje, kai kalbam apie ben, žmonių, žmonės neturinčius būsto. Taigi yra labai skirtingi metodai - apžvalgų, apklausų, statistinių duomenų rinkimo metodai. Ir mes e, stengiam, šitas dabartinis reglamentas jau dabar teikia tam tikros informacijos šiuo klausimu. Skaitmeninimo klausimu mes mėginome iš esmės patobulinti duomenų apdorojimo laikotarpius, paspartinti duomenų apdorojimą iki metų, pavyzdžiui, statistinė prasme tokius, toks duomenų apdorojimas, kai kalbam apie gyvenimo sąlygas, vieneri metai yra normalus laikotarpis, tai yra gana geras e, laikas rinkti statistiniam duomenim. Uh, Mes raginame valstybės narės naudotis skaitmeninėmis sistemomis jau dabar. Ir dabar, sakykime, vartodimas ir, ir laiko panaudojimas e, yra tokios sritys, kur, kurios irgi sunkiai labai apčiuopiamos. E, Mes labai dažnai naudojamės tiesiog mobiliųjų telefonų duomenimis, kiek žmonės leis, skaičiuodami, kiek žmonės leidžia laiko e, kažką pirkdami ar e, kažką skaitydami. Žinoma, darome tą tik tai su žmonių leidimu. Ir tai leidžia mums šiek tiek sparčiau apdaroti duomenis. Bet čia e, mums tenka labai gerai pagalvoti apie duomenų anonimiškumą, apie asmens duomenų saugojimą ir kitus su tuo susijusius klausimus. Na tiek iš mano pusės, pirmininkė, iš mūsų pusės, man atrodo, irgi jau viskas. Taigi dėkojame Jums atvykimą, už atvykimą, už prezentaciją, už atsakymus į mūsų klausimus. Tikiuosi, netrukus susitiksime. Mums duomenų reikės tam, kad galėtume priimti atsakingus, pagristus sprendimus. Taigi dar kartą Jums dėkojame ir iki kitų susitikimų. Gerbėmieji kolegos, ačiū už šios dienos posėdį, susitiksime rytoj 9 val. Viso gero.